Okay. Okay, if you could take your, your seats because we've overrun a little bit with the coordinators meeting and... Uh... Kolegos, prašau visus susėsti ir kuo skubiau, šiek tiek ilgiau užtruko koordinatorių posėdis ir taip pat žinau, kad norime kiek manoma greičiau pabalsuoti. Dabar septintasis dar darbo tvarkės klausimas Pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl Europos statistikos pranešimo projekto. Edvardas Kiklūna yra pranešėjas iš karto jam žodis. Ačiū. Manyčiau, galime pasakyti, kad statistika, ar gal kitaip pradėsiu, niekuomet pernelyg nesižavėdavau statistikos rytimi, tai yra atrodytų tik skaičiai, kažką atspindintys, apie kažką kai ką pasakantis ir, ir tie gyvenimas tęsiasi. Bet iš tikrųjų reikia suvokti taip pat ir pavojus statistikos srities lypinčius, kuomet statistiniai duomenys nėra patikimi. Jau praeitie būta atvejų, kai buvo neteisingų duomenų statistinių pateikta susijusių su finansais. Ir Visai neseniai sulaukėme kai kurių kitų tiesiog statistinių duomenų dėl Libor. Visi mane, tai savai mes suprantamas dalykas, viskas aišku, bet paaiškėjo, kad tai yra dar vienas e, bankininkystės skandalas. Šimtai milijonų, šimtų milijonų dolerių vertės e, mokėjimų buvo pasirašyta tiesiog šiaip. Tiesiog tarpusavį jokaujant ir panašu, kad dabar kaip tik tas metas, kai turim primiktinai reikalauti aukštos kokybės patikimumo statistinių duomenų. Nes ekonominio, ekonomikos politikos instrumentai ir priemonės labai priklauso nuo statistinių duomenų patikimumo. Statistiniai duomenys turėtų būti tokie pat patikimi visuomenės akise kaip ir pačios statistikos duomenis renkančios institucijos. Mano minėto atveju tai yra bankai, bankininkystės institucijos, kurios tikrai praras patikimumą dėl šio kilusio skandalo. Komisija tuos faktus pripažįsta ir jau anksčiau yra pateikusi pasiūlymą dėl patikimų statistinių duomenų rinkimo ir valdymo. Mes tuo pačiu klausimu rengėme anksčiau pranešimą parlamente ir dabar štai sulaukėme teisėkuros iniciatyvos. Pranešime stengiamasi akcentuoti tai, kad įsipareigojimus turėtų pasirašyti visų valstybių narių vyriausybės um, ir valdžia atsižvelgdamos į statistikos duomenų svarbą, atsižvelgdamos taip pat į tai, kaip veikia jų nacionalinės statistikos institucijos Reikia būtinai skaidros statistikos tarnybų darbuotojų darbinimo politikos, jų atrankos kriterijų. O taip pat pasiūlyme siūloma peržiūrėti dabartinį teisės aktų paketą susijusį su statistika, kad būtų padidintas patikimumas. Eitin kreipiamas dėmesys į nacionalinių statistinių institucijų profesinį nepriklausomumą. Dabartinėme pasiūlyme kalbama apie NSI vadovus kaip asmenis, kurie būtinai privalo vykdyti savo pareigas skaidriai ir nepriklausomai. Ir tai yra būtina prielaida užtikrinti pačios nacionalinės statistikos institucijos nepriklausomumą. Taip pat turėtų būti užtikrinta laisvė rinktis procesu, procedūras, metodus statistikos duomenų rinkimo. ir neturėtų būti vadovaujamasi nacionalinės valdžios nurodymais. Tik taip užtikrinsime reikiamą nepriklausomumą. Turi būti dėl to aiškios taisyklės numatytos statistikos tarnybų darbuotojų darbinimo ir atleidimo srityje, panašiai kaip e, ir numatėme tą bankų sektorių, galbūt reikėtų padaryti, kodėl ne. Ir kiek įmanoma skaidriau turėtų dirbti visos nacionalinės statistikos institucijos. Taip pat reiktų paminėti, kad 2009 metais buvo parengtas e, statistiko, Europos statistikos duomenų rinkimo kodeksas. Bet reikia pabrėžti, kad e, tos įsipareigojimus turėtų pasirašyti visų valstybių narių vyriausybės ir komisija visais atvejais aukščiausių lygmenių yra naujas straipsnis 17a siūlomas, kur yra kalbama apie administracinio pobūdžio dokumentų rinkimą ir tvarkymą, kas taip pat gali turėti įtakos statistikos duomenų rinkimui. Šeštam straipsnėje yra siekiama tinkamai užtikrinti Eurostato paties Europos lygių veikiančios institucijos nepriklausomumą ir baigdamas pasakysiu, jog visa tai nereikalauja jokių papildomų išteklių ir statistikos biudžetos ryties skiriamų. Mes norime tik pagerinti bendradarbiavimą, glaudesnį ryšių palaikymą ir tuo pačiu metu neišleidžiame iš akių kokybės aspekto statistikos rytyje. Dėkoju. Dabar šešėliniai pranešėjai. Žano Polio nėra. Ar kas bus šešėlės pranešėjas? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis pateikė papildomų pasiūlymų, iniciatyvų, klausimų, kuris mums rūpi jau kurį laiką. Ne vien dėl to, kad e, reikia užtikrinti statistikos skaidrumą ir patikimumą, bet taip pat ir dėl to visą tai svarbu, kad e, turime galvoti ir apie valstybės narės, kurios įpareigotos užtikrinti sklandų Europos statistikos institucijų darbą. Ir šalia viso to taip pat reikia vertinti ne tik patikimumo klausimą, klausimą bet taip pat ir galvoti apie sklandų veikimą finansų kontrolės kontekste tam reikalingi patikimi statistiniai duomenys. Turime galėti išanalizuoti patikimai valstybių narių padėtį ir užtikrinti ekonominę sanglaudą ir taip pat ekonomikos ir kitų politikos krypčių dėrėjimą. Be patikimų tikslių statistinių duomenų nepavyks nieko pasiekti, koordinuojant valstybių narių politiką tarpusavyje. Ar kitus dalykus. Taigi sveikiname pranešėjo pasiūlymus ir pranešimo projektą, kadangi aišku tai, jog viena vertus turime būti tikri, kad statistikos institucijų nepriklausomumas yra garantuotas, bet kita vertus turime taip pat būti tikri ir dėl statistinių duomenų rinkimo metodikos ir statistinių duomenų palyginamumo tarpusavyje. Galvojant apie tolesnį ekonomikos ir finansų politikos koordinavimą, reikia prisiminti parlamento visus raginimus dėl to, kad viskas turi būti paremta patikimais statistiniais duomenimis. Ir visą tai susijęs su rinkimo metodika tų duomenų, bet taip pat ir su tinkamu tos duomenys renkančių įstaigų veikimu. Žiūrėsime, kaip toliau dar derinsime pranešimą po pokalbių su frakcijomis. Ačiū. Sofija. Uh, yes, thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Šie pasiūlymai iš tiesų yra naudingi, tačiau man kyla keli klausimai. Pirmasis yra toks, jei bus taikomi tie patys standartai skiriant Eurostato vadovą, siekiant užtikrinti, ar bus taikomi tie, pat, tie patys standartai, siekiant užtikrinti jo nepriklausomumą. Uh, Kitas dalykas e, - įsipareigojimai teikti patikimus statistinius duomenis. Atrodo, skamba truputėlį kaip skauto priesaika, skauto garbė varstybės narės e, yra įsipareigojusios laikytis tam tikrų kokybės standartų, galbūt tie įsipareigojimai gali būti labiau privalomi, nes e, reikia patikrinti, ar kai kurios Neprivalomos taisyklės patvirtintos per pastaruosius metus yra taikomos valstybėse narėse. Atrodo, kad visuomet e, ant popieriaus atrodo viskas gražiai, tačiau praktikoje padėtis kitokia, taigi turėtume panalizuoti, kaip viskas e, yra įgyvendinama. Ar ponas priešais mane galėtų truputį pasitraukti, kol aš baigsiu kalbėti? Praradau dabar koncentraciją truputėlį. Taigi norėčiau daugiau informacijos apie tai, ką turėtų reikšti galimybę susipažinti su visais svarbiais dokumentais. Filipas. Manau, kad e, komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas <clears throat> tolesniam darbui. Norėčiau trumpai pakomentuoti. Edvardas minėjo, kad e, būtina išlaikyti nacionalinių statistikos tarnybų nepriklausomumą nustatant statistikos domenų rinkimo metodiką. Aš e, pritariu šiam pasiūlymui su tam tikromis išlygomis. Reikia suvokti, kad statistinių duomenų rinkimo metodika atlieka labai svarbu vaidmenį. Todėl negalima kalbėti apie kažkokius neutralius skaičius. Statistikos tarnybose dirbantys žmonės nėra robotai, jie turi savo požiūrį, įsitikinimus. Taip pat kaip mes, pavyzdžiui, nesitikime, kad centrinio banko valdytojai būtų visiškai nepriklausomi ir reikėtų jų visiškai nekontroliuoti. Lygiai taip pat mes neturėtume leisti visiškai laisvai statistikos tarnyboms pasirinkti savo darbo metodiką. Reikėtų nustatyti sritis, kuriuose mes norėtume <clears throat> turėti ir rinkti E, duomenis, e, svarbius duomenis ir kokius rodiklius turėtume labiausiai stebėti bei tikrinti. Manau, kad jeigu mes visiškai laisvai leisime veikti nerenkamiems statistikos tarnybų vadovams, tai sukursime dar tik tai vieną papildomą biurokratinę instituciją. Aš e, noriu pasakyti, jog pageidauju, kad statistikos tarnybos būtų nepriklausomos savo darbe, tačiau reikėtų mums politikams, nacionaliniams parlamentams, Europos parlamentui nustatyti tam tikras e, svarbiausias pagrindinės jų veiklos kryptis. Žinome, norime, kad e, nacionalinės statistikos tarnybos jų veikla būtų pastebima piliečių. Lygiai taip pat kaip ir bankų atveju mes nesame patenkinti jų savireguliacijų, tai kodėl turėtume džiaugtis arba būti patenkinti statistikos tarnybų savireguliacija. Jeigu veikia kažkokie, tai galioja kažkokie etikos kodeksai, reikia žiūrėti, kaip laikomas jų nuostatų. Aišku, gali būti užduodamas klausimas, kaip geriausiai keistis teigiamą patirtimi, ar reikia tam atitinkamų teisės aktų ar kitus būdus turėtume pasitelkti. Taip pat reikia savęs paklausti, ar tinkamai keičiamasi duomenimis tarp statistikos tarnybų europinių ir nacionalinių e, lygių ir šioms sritims mes pateiksime savo pakeitimus vykį dabar. Ačiū. Kolegos žino, kad aš pasisakau už didesnį skaidrumą ir tų tarnybų nepriklausomumą, kurios analizuoja ir renka e, statistikos duomenys iš įvairių sričių. Tačiau aš manau, kad galbūt e, būtų svarbu nustatyti duomenų skelbimo terminus, tačiau tų tarnybų veikla turėtų būti nepriklausoma ir darbas e, atliekamas labai kokybiškai. Todėl labai svarbu nustatyti tam tikrus standartus. Visiškai pritariu Sofijai dėl atitinkamo atitinkamų statistikos e, duomenų įrašų ir galimybės e, jais pasinaudoti. Atrodo, kad čia pasirinkta pakankamai aptaki formuluotė Dažnai verslo struktūros e, privalo pateikti savo veiklos statistinius duomenys gal keturiais e, formatais. E, tačiau kai kurių duomenų reikalavimas, pavyzdžiui, darbuotojų skaičių arba dar panašių, galėtų reikšti tam tikrų ribų peržengimą, taigi čia reikėtų konkrečiau suformuluoti šią nuostatą ir e, tai, kas jei jie turima omenyje. E, privalome užtikrinti, kad surinkta mačija būtų naudojama veiksmingai ir kad e, neužkeltų ant visuomenės pečių papildomos naštos. Todėl komisijos pasiūlymas yra žingsnis teisinga linkme. Pastabos e, dėl deleguotų teisės aktų taikymo. Paminėti, kad e, kartais e, <clears throat> visa esmė susitelkia į smulkmenas ir tas atrodo nežymės, nesvarbės detalės, kurių net norėtų atskleisti valstybės narės. Taigi, manau, kad e, tas deleguotų teisės aktų svarstymas šio klausimo yra pakankamai svarbus. Huntis. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Turėjome galimybę aptarti kai kurios klausimus susijusius su statistikos duomenų patikimumu. Todėl nekalbėsiu, nekartosiu dabar tų pastabų, kurias minėjome anksčiau. Po pranešio įžangos galiu daryti išvadą, kad jis šiek tiek abejoja statistikos domenų rinkimo kokybės galimybėmis. Keletą pastabų noriu pareikšti, pabrėždamas, kad e, bandoma pagerinti statistikos e, domenų rinkimo kokybę. E, tačiau kalbant apie politinę valią ir aš nenoriu pekaištauti pranešėjai, aš tik remiuosi savo patirtimi asmeninė kuri labai teigiamai nenuteikia, todėl abejojame šiek tiek, ar šio reglamentu bus pasiekti tie tikslai, kurių, kuriuos esame išsikėlę. Reikia atsižvelgti į bendrą ekonominę padėtį, yra renkami ekonominiai duomenys, kuriais naudojamasi, bandant formuoti uh, ekonominė politika. Ir tai dažnai kelia problemą. Aišku, galima šis duomenys pasinaudoti tam, kad būtų galima planuoti įvairius politinius sprendimus, tačiau taip pat jis galima pasinaudoti siekiant apgauti piliečius. Taigi reikia dažnai išsiaiškinti, kokie statistiniai duomenys turime omenyje, kokius mes norime rinkti ir kuo, nor, ko norime jais pasiekti. Ir dažnai E, ir aš čia remiuosi Graikijos patirtimi, tačiau ne vien Graikija turi ar turėjo problemų su statistika, tai yra kitos šalis taip pat ir Graikija yra tik Lietkalnio viršūnė, visos aplinkybės tiek ir baudžiamosios teisės požiūrių dar nėra išaiškintos susijusios su statistikos duomenų rinkimu. Nežinau, ar šiuo ar reglamentu mes galėsime atsikratyti to pakankamai kūrybiško požiūrį statistikos duomenų rinkimą. Dar viena pastaba pabaigai. Kas kontroliuoja nepriklausomus statistikos tarnybas, kas užtikrina jų e, nepriklausomumą? Pradėkime nuo pradžių kokiais kriterijais vadovaujantis yra skiriami statistikos tarnybų vadovai. Veikiausiai šios sprendimus priima kažkokia tai vyriausybė ar kita politinė institucija. Ar galime čia kalbėti apie parlamentinę kontrolę ir ką reiškia tie profesiniai kriterijai, pagal kuriuos šie vadovai yra skiriami. Dažniausiai e, tokios tarnybos vadovais tampa buvę bankų valdytojai ir dažniausiai tai būna e, didelių bankų valdytojai, netgi tarptautinis valiutos fondas dažnai per tokius skirimus tarė savo žodį svarų. Ar galite įsivaizduoti, kad tokie asmenys iš tiesų yra patikimi? E, tuo baigsiu. Taigi labai svarbu atsakyti į klausimą, kas prisima politinę atsakomybę už statistikos tarnybų nepriklausomumą. Paimkime kaip pavyzdį Eurostatą. Spalio 26-27 dienomis komisija pono Šemetos asmenė teigė, kad e, Eurostato veikla toliau bus stebima, tačiau jeigu uh, kas nors nepavyksta, tai kilo klausimas, ar nepavyktų, kas turi prisimti politinę atsakomybę. Ir būtent negaus atsakymą šį klausimą, kitų klausimų kyla dar daugiau, tačiau ar reikia pagirti pranešėją, jis tikrai deda daug pastangų, mes pateiksime savo pakeitimų pasiūlymus, kad tas pranešimas taptų dar geresniu. Ačiū Eurostato direktoriaus pavaduotoja dalyvavo mūsų posėdyje ir pranešėja labai džiaugiasi, kad iš jos išgirsime ir jos nuomonę. Mums trūksta laiko, prašome kalbėti neilgai. Ačiū. Kalbėsiu tikrai labai trumpai, nes manau, kad buvo puikiai paaiškinta šito pasiūlymo motivacija, tą padarė pranešėjas. Norėčiau tiesiog priminti klausimus su Eurostato generaliniu direktoriumi ir kurio, kuriuo metu buvo paminėta mm, daug klausimų, kurie šiandien irgi yra mūsų darbo atvarkėje. Mūsų nuomonė, šis pasiūlymas yra realistiškas, e, šito dokumento reikia ir turim kaip. Tai e, taip pat yra susijęs su subsidiarumo taisykle. Čia kalbama apie peržiūrą. Pagrindiniai klausimai yra aiškiai išdėstyti. Norėčiau sutelkti ties klausimais, kurie buvo iškelti pasikeičiant nuomonėmis. Pirmas klausimas. Ar tie patys standartai nepriklausomumo standartai bus taikomi ir Eurostato generaliniam direktoriui? Mano atsakymas yra taip. Komisija šiuo metu ruošia peržiūrėtą komisijos sprendimą dėl Eurostato vaidmens ir pagal jį. Ir jis bus suderintas su tuo, kas yra išdėstyta ir šiame pasiūlymo projekte. Antras klausimas buvo susijęs su konfidencialumu ir šio instrumento tikslu. Savai suprantama, tai yra politinė deklaracija, bet svarbiausia, kad ši politinė deklaracija ir jos įgyvendinimas bus prižiūrimi. Tai yra svarbiausia naujiena. Ir mes e, pasitikime, kad šis dokumentas bus ir įgyvendintas, kad jis neliks vien popieriuje. Kalbant e, apie prieigą prie įrašų, administracinių įrašų, norėčiau pasakyti, kad mes domės tik tai duomenimis, e, kiekybinė informacija. Ir čia buvo kalbama apie. Mm, Čia kalbama apie tai, kad sumažintume darbo naštą, kad nerinktume duomenų, kurie nėra nereikalingi, kurie jau yra surinkti. Todėl mes pritarėme, kad turi būti numatyti tam tikri apribojimai. Ir mus duo, domina tik duomenys, tik duomenų rinkimas, tikslingų duomenų rinkimas. Labai svarbus klausimas yra nepriklausomumas e, pasirenkant metodologiją. Mūsų nuomonė labai svarbu rasti konsensusą su dėl savokų ir vartotojų. Mes norime iš pat pradžių šiame procese apie tai padiskutuoti, kad mes kaip statistikos rinkėjai galėtume naud... nepriklausomai naudotis tą metodologiją, dėl kurios mes susitarėme, susitarsime. Taigi mes tikrai nenorime būti visiškai nepriklausomi, norime rasti konsensusą, bendrą susitarimą dėl e, savokų ir dėl metodologijos. Dėl etikos kodekso, ar savireguliacija yra pakankama priemonė, manau, kad tas etikos kodeksas turėtų būti suprantamas kaip dokumentas, kaip priemonė, kuriame numatyti minimalų standartai bet taip pat ir tam tikri tikslai. Tokį, tokią priemonę sukurti yra sunku, tuo labiau yra sunku, kad jis būtų teisiškai privalomas, visiškai teisiškai privalomas. Pasiūlyme e, minimalų standartai jau yra teisiškai privalomi, ypač tie, kurie susiję su statistiką renkančiomis įmonėmis ir įtaką joms. Manau, kad apžvelgiau pagrindinius klausimus, tengiausi neišsiplėsti. Norėčiau pabrėžti, kad komisija tikisi aktyvaus parlamento palaikymo, kad galėtumėm siekti tokių ambicingų tikslų ir proceso pabaigoje juos įgyventinti. Dėkoju už pasisakymus, už jūsų nuomonę ir esu tikra, kad mes tikrai paruošime bendromis jėgomis puikų pasiūlymą, kuriame bus matyti standartai statistikos domenų rinkimui, kur yra labai svarbi mūsų visuomenėje. Ačiū, sako pirmininkė. Pastaruoju metu buvo dirbama daug statistinio darbo ir iš patirties žinome, kad paprastai su valstybėmis narėmis reikia stoti į kovą. Kai prasideda trialogai, aš ir pati dalyvauju keletame trialogų dėl savo pranešimų. Mes ir dėl šešių dokumentų paketo labai aktyviai kovojome, kad būtų statistikos duomenų rinkėjų profesinis nepriklausomumas numatytas. Ir matome, kad tas, ta kova tęsis toliau. Mes naudojame progą. Vicky Fords pranešime lik ir pirmą kartą iškelti tą vėliavą. Pranešėjas pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Manau, kad visi iškelti klausimai yra labai e, tikslingi, labai vietoj. Bandome atskirti paprastą pranešimą nuo to, kokie aspektai iš jo padarytų tokį pakeit, pranešimą, kuris turėtų įtakos ir, padarytų, mm, pas, ir dėl jo kiltų pasikeitimų, rimtų pasikeitimų statistikoje. Tyčiai klausiau, toks kabo, kas Erostato atstovė kalbėjo apie teisinį privalomumą, balansas tarp laisvės ir nepriklausomumo ir taip pat politinės krypties, tai yra labai svarbu ir mes tai suprantame. Uh, Ir paskutinis, bet taip pat svarbus dalykas yra dėl pačios pasiūlymo apie tai, kad kokybė susijusi su tuo, kas, kokie duomenys yra renkami ir, ir, ir koks yra to rinkimo tikslas. Europos reikia kalbėti platesniu lygmenių ir rinkti statistiką konkretesniais klausimais. Taigi tiek ir aš laukiu rugsėjo mėnesio, kai galėsiu pristatyti išsakytas mintis, kaip pakeitimus šiam teisės saugos projektui pranešimui. Ačiū, sako pirmininkė. Komitete pristatytas šis dokumentas bus rugsėjo 26 dieną, 9 spalio e, baigsis pakeitimų pateikimo terminas, 5 lapkričio juos varstysime, 28 dėl jų balsuosime ir tikriausiai gruodį gruodį bus balsuojama plenarinėje. Dabar pereisime prie aštunto klausimo. Balsavimas. Balsuosime tik tai dėl bendro apmokestinimo sistemos taikomas palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimas tarp skirtingų valstybių narių asociuotų bendrovių, naujosios redakcijos. Duosiu keletą minučių, kad visi pasižiūrėtumėte, ar turite balsavimo uh, sąrašus. But people are still Are we, are we ready? Ar esame pasiruošę jau? Pirmą, pabandykime. E, balsuojame elektroniniu būdu. Paspauskite linksmuosius mygtukus. 35 balsavo, 5 dar turėtų pabalsuoti. Aldės frakcijoje trūksta vieno balsuotojo. 36 iki šio kortelės, 31 pabalsavo. Minus 2 parlamentarai Alde frakcijoje. Trūksta dviejų. Baigiame balsuoti. Pradėsime oficialų balsavimą. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 15 pakeitimas, dėl jo nebalsuojama. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta, penktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, šešioliktas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, septynioliktas pakeitimas už, prieš susilaiko. Ar galima dėl septyniolikto pasitikrinti? Pradedame balsuoti. Reikia pridėti dar du asmenys prie Aldi frakcijos. Baigiame balsuoti 20 už, 17 prieš. Pridedame du asmenys, kurie, kurių trūksta. Priimta 18 už, prieš. Susilaiko tikriausiai priimta to, pač, to pačio daugumą kaip ankstesnis, pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Plus 2 Alde. Taigi 21 už 16 prieš. Primta 19 už. Prieš. Laiko. Priimta taip pat kaip ir ankstesnysis. 20 už, prieš, susilaiko, priimtas. 21. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, atkrenta. 23 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 24 už, prieš susilaiko priimtas. 7 atme, atkrenta. 25 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Pirmas už, prieš susilaiko priimtas aštuntas iš trijų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Atrodo, pasitikrinkime dėl aštunto pirmos dalies, nors atrodo, kad ta pačia dauguma buvo balsuota. Plius du Aldi frakcijos nariai. Ar dar kas nors balsuoja, taip pat bus baigtas balsavimas. 20 už 17 prieš įtraukiant ir Aldės narius. Antra dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Ta pačia dauguma. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas už, prieš susilaiko atmesta. Antras už prieš susilaiko priimta. Trečias už prieš susilaiko priimta. Kompromisas. A kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Tryliktas už prieš susilaiko priimta priimta. Dėl pataisyto teksto, dėl teksto su pakeitimais balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 32 už, 3 prieš ir 3 susilaikė. Balsuojame dėl teisėkūros rezoliucijos, pradame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Spauskite mygtukus. Ačiū. Baigiame balsuoti. 33 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Dėkojame visiems. Mūsų posėdis baigtas. Ne? Taip, sako pirmininkė, iki vakaro posėdis baigtas, po pietų posėdis tęsis. Atsiprašau, sako pirmininkė, ar pranešėjas norėjo dėl MIFID atidėjimo pasisakyti? Jis sako, kad ne. Tiesiog žinome, kad tas posėdis yra atidėtas, nes turime labai daug darbo. Ačiū.